Bien, si les principaux protagonistes sont là, nous allons pouvoir reprendre. Kolegos, grįžkim prie darbo. Dėl koordinatorių posėdžių sprendimų. Suprantama, koordinatoriai nesusirinko, posėdžio nebuvo, tad galime iš karto pereiti prie kito darbo tokias klausimo. Ir kalbėsime apie naujų keliavinių automobilių ir naujų komercinių transporto priemonių išmetamų taršalų normas. Ir išklausysime su dideliu susidomėjimu mūsų nuomonės pranešėją. Envi komitetas yra kompetentingas iš esmės, dėl to ir mūsų pranešė yra ponia Kristin Rovodalion. Prašau, Kristin, žodis tau. Ačiū, ponia pirmininkė ta nuomonė, kuri jums yra pasiūlyta šiandien, remiasi Europos komisijos logika. Tačiau siekiama yra sustiprinti ten minimus tikslus ir stengiamasi atkurti e, bonus malus vadinamąjį principą. E, naudingumo parametrų siūloma atsisakyti, e, skat, neskatinama jo dėka naudoti sunkesnius didesnius automobilius, o reikia tokių automobilių daugiau, kurių išmetalų kiekis yra nulinis. Būtent būtina pasitelkti pažangiausias technologijas, kad automobilių pramonė liktų konkurencinga, turime taip pat turėti omenyje kai kurius dalykus, nes priešingų atveju naujus automobilius siūlys Azijos automobilių gamintojai. Emisijų testai turi būti tvirtesni, e, turi būti atliekami vadinamieji e, testai realiomis sąlygomis dabartinės priemonės, kai tikrinama išmetalų kiekis tik prie išmetalų vamzdžių, nėra patenkinamas. E, turi būti parengta nauja skaičiavimo metodologija dėl automobilio išmetalų viso automobilio gyve, gyvavimo metu. Yra būtina, kad būtų išlaikyti tarpiniai tikslai iki 2025 metų, tuomet pramonė galės tinkamai prisitaikyti ir pasirinkti emisijų mažinimo tą naudingą, vertingą kryptį. 2021-2030 nebus numatyta naujų standartų kadangi mažinti tos standartus būtų nepriimtina klimato kaitos požiūrį, čia yra skubių tikslų. Mūsų pramonės modelis nėra paprastas, jį perorientuoti nebus labai paprasta taip pat. Būtent dėl to manome, kad komisijos paketos, tas siūlymas yra geras paketas, tas teisės aktas turi atitikti e, alternatyvaus kūro pasirinkimo strategiją. E, taip pat, gegužė 16 laukiama pasiūlymų dėl uh, akumuliatorių automobilių. Reikia taip pat naujų sąlygų numatytų darbuotojams, nes kalbama apie darbo vietų kūrimą, mobilumo užtikrinimą. Kils galbūt sunkumų, jeigu tos sąlygos judumui nebus sudarytos, nes įrangos gamintojams gali trūkti darbo rankų. Tačiau turime neužmiršti, kad turime įvertinti visus aspektus, kad e, mūsų automobilių pramonė liktų konkurencinga. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dabar su malonu išklausysiu šešėlių pranešėjų. Ačiū. Pirmininkas, labai ačiū, labai trumpai e, sugebėjote viską išdėstyti, ponė pranešė, puiku. Ponui Salinį suteiksime žodį, jis pasisakys EPP frakcijos vardu. Žodis jums, kolega. Dėkoju. man tenka malonumas pristatyti APP poziciją šią temą. Tiek ITRE, tiek TRAN komitete šis klausimas yra svarstomas. E, manau, kad tai yra tokių dalykų, dėl kurių galbūt dar reikės ieškoti bendro sutarimo. E, matome, kad mūsų, nuo mūsų pozicijos pranešėjos pozicija pakankamai tolima, tačiau turim pripažinti, kad po diskusijos ITRE komitete pastebėjau, kad pranešėjos tekste atsirado tokių dalykų, kurie mm, mums yra priimtini. Pirmiausia, būtina tinkamai žiūrėti į technologinio neutralumo klausimus. Man atrodo, tai yra visiškai logiška, kad siūloma laikytis technologinio neutralumo kriterijų, numatant tam tikrus korekcinius koficijantus. E, tinkamai siūloma atsižvelgti į tai, kokį indėlį gali nešti alternatyvus kūras į šių tikslų siekimą, kurie buvo apibriežti Paryžiuje. Komisija taip pat patiksne kai kurios aspektus. E, kai dėl klausimų susijusių su tikslų peržiūra ir dėl tarpinių tikslų, Komisija siūlė 12 procentų 2025 metais, tokį rodiklį 30 metais siūloma 30 procentų. Tas pradinis išeities taškas, kurį siūlo pranešėjai, yra pernelyg didelis. Mes apie tai diskutavome ir galėčiau pasakyti, kad kyla tam tikros rizikos dėl to sistema patirs pernelyg didelį stresą. Gali atsirasti tam tikrų iškraipimų susijusių su pramonės sektoriumi. E, tai gali trukdyti siekti Paryžiuje nustatytų tikslų. Pateiksiu pavyzdį 2017-aisiais, kaip žinia. Dizelinių automobilių pirkimas sumažėjo 4 procentais, tačiau benzininių automobilių įsigilimas išaugo daugiau nei 4 procentais. Ir aplinkosaugai poveikis tik tas, kad teršiama daugiau. Pasikeitimai, tie pasikeitimo procesai, kai galutinio tikslo yra siekiama adaptuotomis priemonėmis, e, turi būti vertinami realistiškai ir nuosekliai. Sugriauti pramonės sistemą, e, siekiant nepasiekiamų tikslų, gali pakengti visai visuomeniai. Mes be abejo norime būti pažangų, siekti didesnių tikslų, mums reikės dėl to priimti politinius sprendimus, tačiau piliečiams turime užtikrinti, kad tų tikslų pasieksime, kurie buvo išsikelti Paryžiuje. Priešingų atveju susidarys e, tokia gamybos e, rūšis ar atšaka, kai, kai atsiras dalis žmonių turinčių automobilius, kurie iškritę yra visiškai iš rinkos. Ir su tokia provokacija piliečiai gali nesutikti. Žmonės norės pirkti pigesnį automobilį. Ir esant tokiam bendram kontekstui reikia užtikrinti nuseklumą, pusiausvyrą. Europos komisijos pradinis tikslas mums leidžia štai pelktis ir aš norėčiau pasiūlyti peržiūrėti mūsų reikalavimus ir ieškoti e, bendrų sprendimų ir turime be abejo nepamiršti tvaraus vystimosi modelio. Ačiū. Ačiū ponui Salinį, sako pirmininkas EKR frakcijos vardu, kalbės ponas Tošanovskis. Děkuji, pane předsedo. Já bych v prvé řadě také chtěl jako kolega Saliny ohodnotit e, velmi rozumný a... Na, děkuji, paní pirmininkas, aš norėjau pasakyti, kad uh, Mm, ponės panešėjos požiūris yra labai realistiškas, labai konstruktyvus, labai poz pozityvus, man jis labai patinka. Ir mes turime tikrai būti labai atsargus, kai dėl spaudimo pramoniai ir ekonomikai žinoma, mes turime taip pat e, būti griežti, laikytis kriterijų ir kai kuriuos iš tų kriterijų sugriežtinti. Kai dėl komisijos pasiūlymo dėl CO2, manau, ponos pranešėjos pasiūlymas yra diskutuotinas, tai yra geras diskusijų pagrindas. Manau, kad galime rasti labai gerą kompromisą, kompromisinį sprendimą. Aš visiškai sutinku su pranešėja e, dėl technologinio neutralumo tą dalyką reikia išsaugoti. Niekada negali būti taip. Nebuvo taip, kad politikai nu, per daug reguliuoja šitą technologinę kryptį. Visuomet būna tiesiog drast, drastiški e, rezultatai. Dėl to e, technologinis neutralumas turi išlikti, nors mes teikiam pirmenybę vienoms sistemoms, o ne kitoms. Žinoma, bet e, yra ir natūra, gamtinės dujos ir kito, kiti alternatyvų šaltiniai. Taigi mes nežinome tiksliai, į kokią pusę pasaulis pasuks. Galbūt bus naujai inovatyvūs sprendimai. Mes galime pateikti, padaryti prolaužį, pra, proveržį e, baterijų srityje ir tai galėtų pakeisti visas žaidimo sąlygas. Taip pat, e, kas turėtų vykdyti priežiūrą? Žinoma, tai vėlgi reikia mm, šitą dalyką labai atidžiai atsvarstyti, apsvarstyti tam, kad būtų išvengta per didelės administracinės naštos visame procese. Taigi, iš esmės, aš, man patinka šitas pasiūlymas, manau, jis yra realistinis, racionalus ir, žinoma, mes galime išspręsti likusius vieną kitą klausimą per pakeitimus, bet aš manau, kad iš esmės pranešimas yra geras, sveikinu ponė pranešėją. E. Ačiū. Alde vardu, ponas Radoš. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Budući da cestovni promet čini 22% svih emisija. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kai dėl kelių transporto jis, at, jis e, išmeta 22 procentus visų CO2 nuo 90 metų, nuo 10 mečio šita, šita dalis auga. E, Lengvėjai automobiliai, keliviniai automobiliai e, išmeta 70 procentų iš ESD. Tai rodo, kokia svarbi šita direktyva ir e, tai paremė bendrą logiką. Tačiau, jei kalbėtume apie sustiprintus valstybių narių įsipareigojimus pateikti patikimus duomenis ir pateikti tikras, o ne laboratorinės iš, išmetimų e, kiekius. Ir tam aš pritarčiau, taip pat pritariu tam, kad e, automobiliai, kuriuose tai yra daugiau negu 0 procentų, jie už tai turi būti baudžiama. Manau, kad nėra pakankamai dėmesio skiriama alternatyviam kūrui, naujosios kartos kūrui ir taip pat kūrui, kur yra maži e, ŠSD išmetimai. Aš e, pritariu tiems pakeitimų pasiūlymams, kurie siūlo įtraukti šitas kūro rušis. Kad, taigi, šis pasiūlymas turėtų būti geriau susijęs su kitais e, reglamentais ir um, pakeitimų pasiūlymai, kuriuos mes žadame pateikti, būtent ir sieks užtikrinti geresnį ryšį tarp direktyvos ir šio reglamento. Kai dėl tolisiekiančių tikslų, kuriuos užsibrėžė pranešėja, kad iki 90 mm, metų turėtų būti nuliniai išmetimai, tai labai tolisiekiantis tikslas kaip ir sumažinti išmetimus 15 e, procentų iki 25-20 e, procentų lengviesiems e, kelyviniams automobiliams ir 25 procentai lengviesiems kelyviniams transporto priemonėms. Ir nuo 15 iki 50 procentų, na, nežinau, bet mes esam pasirengę diskutuoti. Ačiū. Dėkuoju, Rakoš dėl e, verstovas pamatų dunde. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai už puikiai parengtą e, nuomonę, e, Nu, aš kalbu kolegos vardu, kuris negali su mumis būti, na, Europa turėtų investuoti į švarius automobilius, kad būtų lyderis kovoje su tarša, bet taip pat reikėtų remti ir e, automobilių pramonės rinkos poziciją. O dabar yra pereinama prie mažą e, anglės. E, technologijos, tai ir Kanadoje, ir, ir Kinijoje reikalaujama, kad Europoje ištiktų konkurencingumas, ilgalaikis konkurencingumas ir komisijos pasiūlymas nepadeda to pasiekti. E, reikia siekti siekti e, tų tikslų, kurie matyti ir Paryžiaus susitikime. Mes siūlome, kad išmetimai e, lengvėsis automobiliams turėtų būti 45 procentai iš e, ESD išmetimų sumažinimas iki 25, 25, paskui iki 30 metų 75 procentai. Na, iš pirmo žingsnio atrodo per daug radikalu, bet reikia neprisiminti, kad tikslai, šitie numatyti tikslai liečia tik naujai parduodamus automobilius, o ne visus. Na, tai labai ambicinga, bet įmanoma. Ir vien dabar, šiandien Volvo paskelbė, kad iki 25 metų elektriniai automobiliai bus 50 procentų visų parduodamų automobilių. O tai atitinka mūsų žaliosius tikslus, nes turime e, skatinti tokius drąsius veiksmus. Reikėtų taip pat ir e, E, atsižvelgti į tai, kad nepakankamai investuojama į e, elektrinio automobilių krovimo priemonės ir reikėtų įvesti tokį, tokį automobilių parką. Ir e, bus pasiektas nulinis išmetimų lygis ir e, tai tikrai padės daugiau gaminti nulinių ir mažai, mažai anglės išmetančius automobilius. Taigi reikia naujų įgūdžių. Aš esu įsitikinusi, kad ir mūsų automobilių pramonė gali klėstėti e, ir manau, kad Europa gali e, būti lyderių gaminant ir eksportuojant ateities automobilius. Ačiū. Dėkuoju. E, dabar ponia Kilonė. Dėkui pirmininkė, dėkoju kolegos. Nu, pirmiausia, noriu pasakyti labai ačiū pranešėjai. Tai yra gerai suderinti, protingai suderinti e, įvairūs dalykai. Taigi pagrindas yra puikus, visuomet yra galimybė dar šiek tiek patobulinti, pagerinti. Ir manau, kad reikia labai atidžiai išanalizuoti tuos e, technologinius dalykus, kokias technologijas galime naudoti ir naudosime ateityje. Taip pat yra ryšys e, su, su kursų degalais. Dabar aš norėčiau daugiau um, kalbėti apie įvairių e, transporto priemonių gyvavimo ciklą, nes mes tikriname, dabar, koks dabar yra išmetimo lygis ir kai tie automobiliai naudojami. Taip pat e, panaudota energija, kokia energija naudojama e, gaminant tos. E, automobilius ir kaip yra naudojama energija per visą gyvavimo tikslą, gyvavimo ciklą, kai automobilis yra gaminamas, vartojamas ir, mm, ir paskui perdirbimas. Taigi, e, iš kur, e, kaip pagaminama ta energija, taip pat e, mane domina ir atlikos, ir mm, biodegalai, biokuras. Taip pat naujieji automobiliai su parafininiais degalais. Tai viena iš biodegalų atšakų. Aš nenoriu e, kalbėti vien tik tai apie elektrinius automobilius, bet reikėtų kalbėti apie visą gyvavimo ciklą, apie įvairius kitokius sprendimus ir skirtingas technologijas. Manau, netidėliotinai būtina turėti tokį platų už, užduočių e, mastą tiek trumpalaikių, tiek ilgalaikių požiūrių, bet apskritai puikiai padaryta ir esu pasirengus tęsti darbą su visais jumis pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais. Dėkuoju ponė Kilonen, o dabar suteikiu žodį tiems, kurie prašė žodžio. Ponas Kor. E, Gerbama Kristin, labai ačiū už puikų pranešimą. Manau, yra porą dalykų, kur jūs nuėjote per toli. Pirmiausia, nereikia agentūros e, rinkos priežiūrai kelių transporto srityje. Mm, taip pat ir patvirtinimo schemų. Nemanau, kad reikia tokios agentūros, kad reikia ją įkurti. Ir mm, nereikėtų e, vėl to klausimo kelti. Antras dalykas, aš vis tiek laikausi nuomonės, kad e, tikslai iki 2030 yra nepakankami, reikia tarpinių tikslų iki 25 metų. Na, mes turėtume e, palikti galimybę pramoniai savo praną, planą palengti. Taigi planai turėtų būti uh, toli siekintis, bet realistiški. Todėl nemanau, kad būtų gera mintis uh, kad sumažintume tos ambicingus tiklus, kuris numatė komisija. Džiugiuosi, kad komisija mm, parengė skatinimų paskatų sistemą ir mm, mažai išmetantis teršalų e, arba visai neišmetantis teršalų automobiliai yra mūsų ateitis, bet reikia atsižvelgti ir tai, kokie degalai yra naudojami toliau egzistuojančios technologijos neturėtų būti demonizuojamos. Jos turi didžiulį potencialą. Tik reikės padaryti efektyvesnėmis. Manau, kad turime išlaikyti technologinį neutralumą ir galiausiai mm, CO2 išmetimų e, matavimo lygis. Nes e, kuo brangesni e, e, automobiliai, e, tuo ilgiau jie palieka mūsų keliuose, o nauji automobiliai yra puikus. Dėkuoju, ponė Kork. Dėkuoju. Porą trejų pastabų norėčiau išsakyti. Sutinku su tuo, ką kalbėjo anksčiau pasakęs kolega. Galiu tik paremti jo žodžius. Manau, kad esminiai pono Koch argumentai yra aiškus. Jūs būtina atsižvelgti. Turime nepamiršti ir marketingo technikos. Manau, kad įvardinti automobilių gamintoją tokį kaip Volvo neturėtų būti taikoma praktika. Na, o kaip dabar dėl paties pranešimo, dėl tos nuomonės projektų? tikslai, man atrodo, pernelyg plataus užmojų. Ir tam turiu vieną argumentą. Jeigu pasirinksime elektrinį mobilumą, tai reikštų, kad visi Vokietijoje važinėsime elektriniais automobiliais. Viskas puiku, tačiau, kad ir kaip bebūtų gaila, e, anglį naudojant gaminami tokių automobilių akumuliatoriai. Viskas gerai, bet kur čia aplinkos tausojimą galima būtų išvelgti. Manau, kad keičiant tuos rodiklius ir siekiant geresnių tikslų turime dirbti kartu su partneriais. Ir į priekį žengti pamažu. Priešingų atveju pasieksime priešingų dalykų aplinkos apsaugos srityje, negu norėtume. Ačiū. Kolega Demontė, prašau. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Manau, kad reikėtų siekti rezultatų 2030 metams. Kai kalbame apie sumažinimą teršimo, e, turime nepamiršti ir piliečių elksenos. Elksenos ypatingai, kai jie perka automobilį. Europos automobilių rinka skiriuose šalyse yra labai skirtinga. Reikėtų vienose didesnių paskatų ekologiškesnėms automobiliams įsigyti, o kitur e, tos sąlygos nesukurtos, jų trūksta. Man atrodo, tarpinės peržiūros metu reikėtų atlikti vertinimą, pasitelkus aiškias taisyklės Reikėtų pasižiūrėti, kaip plinta alternatyvaus kūro naudojimas. Reikėtų tikrinti tuos automobilius, kurie keliuose ir paskui į tai atsižvelgiant, atsižvelgiant jų taršą, taršą galbūt kelti kitus, nemažesnių žmonių tikslus. Kai dėl krovinių transporto ir asmenų transporto. Tai yra du labai skirtingi sektoriai ir juos reikėtų aiškiai atskirti vieną nuo kito. Ačiū ponui Demonte, kolega Kramer. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei der Berichterstatterin und natürlich Osorados. Dėkoju, ačiū pranešėjai už dokumentą, kaip minėjo kolegos. Transportui tenka 30 procentų emisijų ir nuo 10-mečio nebuvo to žinoma, tai yra vienintelis sektorius, kur emisijų padaugėjo. Šiek tiek situacija pasikeitė. Jūs sakote, kad dizelis yra geriau negu benzinas, taip ir būdavo sakoma prieš 30 metų. E, Dizelinio kūro akcizas Vokietijoje buvo sumažintas, žmonės ėmė pirkti dizelinius automobilius, e, Ir visa tai e, padidino emisijų ir e, kietųjų dalelių emisijas. Šis 6000 mirčių per metus ištinka dėl e, dizelinių variklių naudojim, naudojimo, 6000 ankstyvų mirčių. Ir nepaisant skandalo dėl dizelinio kūro automobilių, Niekas nepasikeitė. bėgiai negali konkuruoti su, tra, e, traukinių transportas negali konkuruoti su sunkvežimių transportu. Kaip dabar vystysis transportas keliais. Čia turime būti atsargus, kuriame, kurdami bet kokias prognozes. Mes dar nežinome, kokį geriausią sprendimą būtų pasirinkti, kalbant apie naujausias technologijas. To dar kol kas nežinome. Ypatingai turint galvoje mm, automobilių gyvenimo ciklą. Ponas Viperis teisus reikia eiti prie e, atsistatančių, e, atsinaujinančių gamybos rūšių, tačiau iš kurgi eina elektra. Elektra dažnai eina iš e, anglimi kūrenamo elektrinių, tai nebūtinai e, elektriniai automobiliai švarūs, jeigu naudoja elektrą pagamintą iš šiluminės elektrinėse. Ilgalaikiai tikslai įdomus, tačiau reikia žengti pirmą žingsnį. Tam mums reikia nusistatyti trumpalaikius tikslus, galima nusistatyti e, e tuos e, tikslus ir tuos tikslus reikia įgyvendinti, nes antraip automobiliai ir automobilių, gali, ganytoj, e, automobilių gamintojai E, voks iš mūsų tokį brangų laiką, išteklius ir energiją. Skan, dizelinio kūro skandalas mūsų visus palėtė, taigi reikalinga su, sukurti kažkokius tai tikslus ir imtis jų įgyvendinimo. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau keletą pamastymų pateikti. Pirma, nepaisant to, kad e, automobilių poveikis aplinkai, lyginant su tais, kurie buvo gaminami prieš 15 metų, sumažėjo, situacija vis tik prastėja. Dėl to, kad didėja eismo intensyvumas ir šiaip yra kitų parametrų tokiam teiginiui pagrysti. sakykime, kad ir visuomenės problemos ar žmonių elgesio problemos. Tai nėra šiandieną mūsų aptariama tema, tačiau negaliu sakyti, teikti, kad ji mūsų neliečia. 90 gramų CO2 kilometrų, jeigu atsisėdė automobilyje penki žmonės, tai gal nėra taip jau e, rimta. Žinoma, kad skaičiuojant emisijas reikia atsižvelgti į visuomenės faktorių. Reikia pasižiūrėti, kiek teršia automobilis e, važiuodamas vieną kilometrą e, ir kiek jisai tuo metu veža. Nes aišku, e, vienaip paskaičiuosime, jeigu važiuosiu aš vienas, kitaip paskaičiuosime, jeigu šalia dar bus keletas keleivių. Įtrė mini tris tikslus, tačiau tie tikslai nėra viename reglamente. Aplinkosaugos tikslas, e, technologijos ir ekonomikos tikslas. Bet jeigu įgyvendinsime vieną tikslą, tai gali nukentėti kitas. Kažkaip reikėtų juos suderinti, nors Mm, realiai padaryti tą yra sudėtinga. Nors jeigu paklausysime pramonininkų, tai jie aišku tvirtins, kad tokia situacija gali tęstis ir toliau. Kita vertus, e, trečia pastaba, norėčiau pasakyti dar štai ką. Reikėtų pažiūrėti, ką sako komisija. O komisija sako, kad reikia pakeisti prieš tai buvusi reglamentą. Visą tai pratęsia vykdytą veiklą. Ir leidžia nenutrūkti pradėtam darbui, kaip ir siūlo daugelis iš jūsų. Jeigu CO2 išskirimas į atmosferą pakyla nuo 30 iki 70 gramų. Vystantis technologijoms reiškia, kad ir taip bus gerai, ar reikia ieškoti kažkokiu tai kitokiu išeičiu. Komisija sakė, kad reikia e, pradėti dėkti elektrinius automobilius, tačiau matome, kad nuo 2015 metų iš metalų į atmosferą kiekis dramatiškai kyla. Vis tik tais reikia kalbėti apie E, ateities technologijas, neišleidžiant iš akių nei vieno aspekto, nei kiekybinio, nei kokybinio. Saligiškumas taip pat ekonomikos struktūroje yra labai svarbus. Galbūt viską skaičiuojant ir nustatant reikėtų nebūti e, tokiems nelankstiems. Buvo nuspręsta kurti agentūrą. Kita vertus, tos agentūros kūrimas atidėtas iki neribotam laikui. Sakoma, kad bus sprendžiamas klausimas plenarinėme, tačiau jisai taip ir nėra sprendžiamas. Taip pat dar yra tokių problemų, kurio, kurios yra susijusios su infrastruktūromis. Pavyzdžiui, e, kaip pasikrauti energijos. Nepaisant to, ar e, prisipilti kūro galima būtų ar elektros. Žinoma, kad perėjus prie elektrinių automobilių, Jų pirmojoje kartoje automobilių autonomija buvo viso labo 120 km. Tai tada reikėtų e, kas šimtą metrų statyti tokius aparatus, kur galima būtų pasi, pasikrauti automobilius. Bet jeigu bus pasiekta autonomija 700 km, tai jau tada reikės pasižiūrėti kitokio, e, e, kitokio, e, kitokią struktūrą, kur galima dėkti tuos stulpus, prie kurių galima pasikrauti automobilių akumuliatorius. Pabaigai norėčiau pasakyti štai ką. Kiekvienas turbūt trauks ant klodę į savo pusę, bet reikia žiūrėti, kaip viską labai racionaliai išspręsti žiūrint į ateitį. Ko gero nereikia pernelyg e, daug, daug spėlioti, kas toje ateityje bus, e, kadangi technologija taip vystosi, kad iš tiesų nelabai galima numatyti, tiesiog reikia atsižvelgti į realią situaciją, o tada jau spręsti. Ertuk Ismail. Pone pirmininkė. Kalbame ne tiek apie techninės problemas. Pirmiausia, reikia užtikrinti technologinį neutralumą. Tai yra svarbiausias dalykas. Daug kas jau buvo pasakyta. Ir manau, kad turime mąstyti racionaliai pirmiausia ir protingai. Kolega Kramer kalbėjo apie skaičius, mirtis ir panašiai. Tai nėra absoliutų skaičiai, tai yra statistika ir jos reikia nepamiršti, gerbiami kolegos. Kai kalbam apie 45 procentus, e, kai kalbam apie anglies naudojimą elektrai gaminti, be abejo, tai yra svarbus dalykai. Jeigu skatiname žmonės naudotis elektriniais automobiliais ar atsinaujinančių kūrų, tai tuomet anglis dalis mažės mūsų aptariamuose sektoriuose. Tad Nereikia čia kalbėti apie meilę pramoniai ar aplinkos saugai. Svarbiausia yra pasiekti dviejų tikslų. Pirmiausia, atsakyti klausimą, kaip mūsų planeta galėtų tapti sveikesnė ir kaip galėtume kovoti su klimato šilimu. Ir antra, kaip galėtume išgelbėti Europos pramonę ir jai suteikti ateitį, kad ji dar ir po 30 ar 40 metų būtų viena iš labiausiai išplėtotų pasaulyje. Dažnai sakoma, kad kelias į pragarą yra grįstas gerais ketinimais. Ir žinote, automobilių pramonė irgi siūloma daug gerų ketinimų, bet e, jai reikia galimybės pasiekti tuos tikslus, kuriuos mes politinių lygmenių apibrėžiame. Tie tikslai nepadės ekonomikos plėtrai, jeigu bus pernelyg menki. Jeigu mes pasitenkinsime tuo, kad politiškai džiaugsimės tik tuo, kad iškeliame tokius tikslus, kurių neįmanoma pasiekti, tai irgi kokia iš to nauda. Reikia išnagrinėti Europos komisijos siūlymą, Europos komisija visiškai teisingai numato tarpinį tikslą ir tai yra puiku, nes jeigu nebūtų tų tarpinių tikslų, tai tuomet mūsų pramonė ko gero ne, nepažiūrėtų viską pakankamai rimtai. Aš galvoju apie 2013 metus. Noriu priminti kolegoms apie situaciją. Dėl infrastruktūros ir alternatyvaus kūro buvo priimta direktyva Ta direktyva galėjo būti didžiulė sėkmė, jeigu būtume laikėsi Europos komisijos siūlymo. Būtume turėję daug daugiau galimybių pasinaudoti infrastruktūrą, jeigu būtume patvirtinę komisijos siūlymą. Mes praradom ketverius metus, sakydami, kad reikia parengti nacionalinius planus. Tie tarpiniai tikslai yra visai įmanomas dalykas. Reikia E, ambicingų tikslų, tačiau tuo pat metu jie turi būti racionalūs ir reikėtų, kad 2030-aisiais mes galėtume pasiekti išsikeltus tikslus. Reikia pamastyti ir čia mūsų nuomonės gali skirtis, ar reikalingi yra sprogimo technologijos dėka veikiantis varikliai ar ne, nežinau. Kolegos uh, domisi kai kurie pramonės klausimais labiau, kiti ekologijos klausimais. Bet man atrodo, kad reikia vystyti tokias technologijas, kurios net jeigu e, veikia ir remdamosi tuo varikliu, kuris veikia sprogimo pagrindu, e, jeigu tas, tas, tas variklis yra veiksmingas, todėl jo nenaudojus, negalima pasmerkti senųjų technologijų. Negalima kalbėti vien apie elektrinį mobilumą ar, ar um, vandenilio naudojimą, nes po 15 ar 20 metų mūsų pramonė gali nukentėti, jeigu neprimsime dabar gerų sprendimų. Kaip kolega sakė, reikia išsiaiškinti faktus, pasaulinės tendencijas išstudijuoti, pasižiūrėti, kas yra svarbiausia. Mes esame viena iš didžiausių ekonomikos galių. Kinija iki 2020 yra, iki 2025 yra numatusi kai kurias priemonės ir yra numatyta elektrinių automobilių gamybos kvota ten. Taip pat yra kalbama apie to automobilių pardavimus. Paprasčiau yra padidinti gamybą, negu padidinti pagamintų produktų pardavimus. Tad turime nagrinėti visas galimybės, kurios mums leistų sumažinti savo CO2 išmetalus ir kad galėtume rasti gerus atmokius sprendimus. Ačiū, Ismailis, sako pirmininkas. Dabar suteiksime žodį komisijos atstovui. Ar galėtumėte apsiriboti penkiomis minutėmis, nes man atrodo pradeda meluoti, sako pirmininkas. Um... Labai ačiū. Manau, kai kalbama automobilius, visuomet sunku sutilpti į penkias minutės, nes tai yra toks svarbus klausimas. Na, manau, ką norėčiau pabrėžti, yra tai, kad e, komisijos pasiūlymas yra iš tikrųjų e, siekia trijų tikslų. Vienas dalykas tai yra aplink aplinkos saugojimas, toliau, ką tai reiškia vartotojams ir piliečiams Europoje, o trečiasis dalykas – poveikis E, užimtumui, tai yra e, susijęs su inovacijomis ateityje. Manau, šios temas buvo paminėtos ir šios, dien, šios popietės posėdyje. Kai dėl aplinko, aplinkos saugas, tikslas yra užtikrinti, kad ES galėtų e, įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą. Tai yra minus 40 procentų iki 30 metų. Jeigu pažiūrėsime mūsų poveikio vertinimą, matome, kad kelių transportas e, galėtų prisidėti 25 procentais ir vien tik tai šis pasiūlymas pasieks tuomet 22 procentus. Yra kitas pasiūlymas, kurį patikė komisija, tai padėtų sumažinti emisijas iki reikalaujamo lygio. Tai yra e, kombinuotojo transporto direktyva, lengvųjų automobilių ir taip pat mm, atsinaujinančio kūro direktyvos peržiūrėjimui bus suteiktas mandatą įgaliojimas. Kai dėl antrojo dalyko e, vartotojų sutaupimas 30 procentų, kaip siūlo komisija, padės e, vartotojams, naudotojams sutaupyti iki 40 metų milijardus e, eurų. Tai bus paskata e, pirkti švaresnius automobilius. Jeigu padidinsim tiks, tikslus daugiau, tai tuomet nauda vartotojams sumažės. 40 arba 50 procentų. E, kai dėl užimtumo komisijos pasiūlymas e, siekia sklandaus perėjimo e, automobilių pramonė, aišku, kad Europos automobilių pramonė turi būti inovuojama, ypač kalbant apie elektrinius variklius pažiūrėkime komisijos pasiūlymą, tai yra daroma taip, kad yra sklandus perėjimas, kad nebūtų neigiamo poveikio užimtumui Europoje ir rezultatai gali būti netgi šiek tiek teigiami. Bet jeigu pradėsime eiti lab, greičiau perinamųjų laikotarpių, tai tuomet gali būti pakengta užimtumui. Porą dalykų, ką norėčiau pabrėžti. Tai yra 43 pakeitimas, kuris sieja kars pasiūlymą su atsinaujančių šaltinių energijos suvartojimu. Labai svarbu suprasti, jeigu įrašytume kažką tokio panašaus, tai reikštų, kad tai, kur jau yra nauda pagal atsinaujančio kūro šaltinių direktyvą, tai antra nauda bus pagal um, automobilių um, E, reglamentą, tai bus jų paskaičiavimas. Ir jeigu nebus sumažinimo, tai tuomet nebus pasiekta reikalaujamų iš e, emisijų sumažinimo transporto sektoriuje. Ir e, tuomet reikės užsibriežti aukštesnius tikslus, kad visas emisijų sumažinimas kelių transporto srityje būtų toks, kaip reikalaujama. Toliau ilga diskusija kokie, e, kokie matavimai turėtų būti, stebėjimo indikatoriai turėtų būti naudojama. Buvo paminėtas e, gyvavimo ciklas, tai yra parametrai ir jiems parengti reikia laiko. Komisija žino, kad reikia kažką daryti pasiūlyme yra šiek tiek elementų, bet pradėti kitą testavimo E, ciklą tikrai užtruks nemažai metų. Jeigu pažiūrėsim į WLTP, tai yra naujas bandymų ciklas, truko 6-8 metus, kol e, o realus e, vairavimo, važiavimo vairavimo tekst, testas yra dar sunkiau parengiamas, nes priklauso nuo to, kiek žmonių, kiek keleivių sėdi automobilyje, priklauso kokiu greičiu važiuojama, kur važiuojama. Taigi tai dar sudėtingiau negu mm, testų ciklas e, remiantis ankstesnių pagrindų. Taigi čia mes atidžiai, atsargiai žiūrime tuos siūlomus pakeitimus, kadangi manome, jog daugiam, daugelis jų šiuo metu yra techniškai neįmanomi. Dėkui. 11 11 sekundžių virš jų. Euh, ačiū komisijai. Kristina, pranešėja mūsų, prašom apibendrinti. Vieną žodį tik galiu pasakyti, ar šiek tiek daugiau klausė pranešėja. Gerai, trumpai. Pirmiausia, ačiū šešėliniams pranešėjams, e, deputatams, komisijai už pasisakymus. Norėčiau pasakyti, kad nuomonė sutampa dėl to, kad reikia Europos siūlymus sutvirtinti. Ir paaiškinti, kaip bus laikomasi Paryžiaus sustarimu. Man atrodo, kad svarbu neužmiršti to, kad galima laikytis ekonomiško ir ekologinio požiūrių tuo pat metu. Tie požiūriai neturi prieštarauti vienas kitam, bet tuos du požiūrius sudėjus kartu Mes kaip tik ir sustiprinsime savo pramonę, sustiprinsime gyvenimo kokybės lygį, jį pakelsime ES. E, be abejo, užmojis turi būti platus, turime likti realistais, bet nepaisant visko turime, turime siekti reikiamų tikslų. Ir tų tikslų reiktų pasiekti ne už 30 ar 40 metų, dabar tai reikia daryti. Džiaugiuosi matydama, kad dėl technologinio neutralumo yra pasiektas svarbaus konsensuso, lygiai taip pat kaip ir, gyvenim, kaip ir dėl gyvenimo ciklo. Tai yra tas dalykas, kurio visus aspektus reikia įvertinti. Nėra kokio nors vieno tipo automobilių, kuriuos reikėtų gaminti artimiausiais metais, bet būtent reikia dirbti prie to, kad būtų išaiškinama, koks mišinys būtų optimaliausias. E, Būtent šią linkmę reikėtų eiti. Kad dėl automobilių bandymų realiomis sąlygomis supratau, ką sakė Europos komisijos atstovai. Bet kai tyrimo komitete EMIS vyko diskusija, matėme, kad buvo prarasta daug laiko. Tačiau negalima sakyti ir toliau, nes tai būtų prarastas laikas, kad per sunku tokią sistemą įdėkti, pradėti ją naudotis. E, būtų liūdna, jeigu nieko tą linkmę nebūtų daroma. Kaip jau sakė kai kurie šešėliniai pranešėjai, kontrolės klausimas yra labai svarbus ir kad kontrolė būtų iš tikrųjų efektyvi, aš ir toliau ginu tą dalyką, kad būtina turėti Europos agentūrą tiems reikalams kūruoti. Birželį susitiksim, susitiksime bendrai diskusijoje, iki to laiko matysime, matysime su šešėlės pranešėjais tiek, kiek reikės, kad apie parengti plataus užmojo siūlymo, kuriam galės pritarti dauguma kolegų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponėriu Vodalioni. Pakeitimus galima teikti iki gegužės 17 dienos, ketvirtadienio 17 valandos. Iki 18 valandos, atsiprašo vertėja. Tai štai. Baigiame diskusiją šiuo klausimu, o dabar perduodu pirmininkavimą mūsų vicepirmininkui ir dirbsime toliau. Köszöntöm a bizottság tagjait, és egy kicsit megkésve, de elkezdjük a Turizmus Task Force ül... Dėkuoju. Šiek tiek vėluojame, bet jau iš karto nerkime į darbą, nebegaiždami daugiau. Tema mūsų posėdžio yra labai įdomi. Apie tai esame diskutavę su įvairiomis organizacijomis Buvo daug užduota vairių klausimų Briuselį ir Londone, todėl nusprendėme čia surenkti klausimus šią aktualią temą. Ačiū visiems žmonėms, kurie atsiliepė į mūsų kvietimą ir prisi, kurie prisijungė prie mūsų. darbo grupės susitikimo metu aš turėjau progą paminėti paskutinius įvykius. Nuo to ir pradėsime, nuo tų paskutinių jų įvykių. Surengėme šį susitikimą, pritarint mūsų pirminiai, kurios šiandien čia nėra, bet ji tikrai pritarė ir, ir tikrai patvirtintų, kad pritarė tam, ką aš čia pasakysiu, kas įvyko per pastarąsias savaitės. Vasario 27 dieną mes surengėme darbo grupės sustikimą, pakvietėme generalinį sekretorių ir pona Tajanį rytojus dieną, paraginome jūs pasirašyti bendratarbiavimo susitarimą su generaliniu sekretoriumi to, tokios didesnės asociacijos. Tai yra iš tikrųjų unikali situacija to susitarimo dėka, mes galėsime susitikti gerokai dažniau nei anksčiau. Galėsime renkti bendras konferencijas. Mes turime susitarimus su kariumis iš jų ir kitą savaitę kaip tik bus rengiama tokia konferencija. Aš atstovausiu ten Europos Sąjungai. Tiksliau, praėjusią savaitę, jeigu rengėdys ir aš atstovavau ten Europos Sąjungai. Visi didžiausi e, tikslai buvo aptarti, tokie kaip, pavyzdžiui, vizų e, supaprastinimas, mes kalbėjome taip pat apie saugumą. Visą tai ir visa informacija yra pateikta spaud, komunikate spaudai. Taip pat buvo surenkta, surenktas Bulgarijoje turizmo tarybos posėdis, pirmininkaujant Bulgarijai. Tai vyko prieš keletą savaičių ir galiu pasakyti, kad Galima pasidžiaugti Bulgarijos pirmininkaujančios pastangomis, nes buvo surinktas tikrai puikus aukšto lygio renginys. Anksčiau retai tokių yra tekę matyti. Manau, kad tai yra puikus pavyzdys, kuriuo galėtume pasiremti. Kitos pirmininkaujančios valstybės galėtų taip pat to pavyzdžių pasiremti. Taigi, kas dabar yra svarbu? Mes surengsime susitikimą, kur susiburs restoranų ir viešbučių atstovai. Tas susitikimas vyks Vienoje. Neseniai Europos išmanaus turizmo sostinių puslapis buvo parengtas ir jis jau veikia, jis buvo parengtas Europos komisijos iniciatyvos dėka. Norėčiau priminti profesiniams sąjungoms ir kolegoms, kad e, tikrai verta tokią informaciją skleisti tam, kad paskui būtų galima diskutuoti ir kad būtų galima pirmasias premijas įteikti toms sostėms, kur plėtojamas išmanus turizmas. Vyko ir kitų svarbių renginių. Bus jų ir daugiau. MFF. Pranešime apie tai. Tokie kolegos kaip Eduardas dalyvavo ir kalbant apie naujus dalykus. Tai parlamentas. Mm, Vasario mėnesį prieėmė rezoliuciją, kurioje pasakė, kad e, bus numatyta biudžeto eilutė turizmui. Mes jau baigėme įgyvendinti keletą etapų, tačiau dar anksti skelbti pergalę. Man kartai susidaro įspūdis, kad parlamentas daro viską, ką gali, tačiau iš komisijos pusės pritrūksta reakcijos. Na, čia neturiu galvoje už biudžetą atsakingo komisaro, tačiau apskritai komisija. Mes kartu su, kitom, su kitais kolegomis nusintėme laišką ponu Junkeriui, kuriame prašome įtraukti turizmą į diskusijas apie biudžetą. Aišku, e, komisijos atstovai dalyvau šioje diskusijoje, tačiau mums reikalinga ir jūsų pagalba. Dar vienas punktas. Komisija pristatė naują vizų politiką. Mes norėtumėm daugiau sužinoti iš komisijos pusės, kokie yra numatomi terminai, dėja. Kai kurių pasiūlymų į kai kuriuos pasiūlymus komisija neatsižvelgia, tačiau mes norėtumėm pateikti visą eilę iniciatyvų ir norėtumėm, kad visa tai būtų įtraukta į vizų reglamentą. Pavyzdžiui, kad būtų numatytos vizos e, leidžiančios įvažiuoti į šalį keletą kartų. Jeigu norėtumėte pateikti kažką naujo, būtinai su mumis susisiekite ir praneškite. Norėčiau padėkoti e, už tai, kad palėtėme šią temą. E, norėčiau taip pat, kad būtų pakalbėta ir apie tai, kaip breksitas palies turizmą. Apskritai, kalbant apie turizmą, daugelis žmonių mano, kad e, breksitas šios ryties nepalies. Bet yra juk priešingai, kaip tik turizmą breksitas palies labai žymiai ir turistinės kompanijos, ir oro linijų bendrovės turi žinoti, kaip joms veikti po to, kai įvyks breksitas. Dėl to šiandieną mes uh, nusprendėme susisiekti su ekspertais. Keletą skaičių norėčiau pasiekti. Maždaug 66 procentai Britų e, vykdami į turistinės keliones renkasi Europos Sąjungą. E, ir 65 procentai iš ES vyksta į Didžiąją Britaniją, taigi skaičiai didžiuliai. Dabar norėčiau suteikti žodį ekspertams. Pirmasis ekspertas bus Tomas Jenkinsas. Jis yra Europos turizmo asociacijos generalinis direktorius. Norėčiau paprašyti pasisakyti kiekvieną jūsų neilgiau kaip septynias minutės. Dabar žodis Tomui. Dėkui, man didžiulė garbė kreiptis jūs šiandien. Vadinuosi Tom Jenkins ir aš esu apie Europos turizmo agentūros vadovas. Na, e, parduoti Europą kaip, kaip turizmo krypti visame pasaulyje. Ir daugelis e, mūsų agentūrų yra įsiteigia Junktinėje karalystėje ir, ir labai susirūpinę Brexitu. Brexitas, e, na tai žinote, prasideda nuo Čerčilio citatos, viskas tai prasideda. Jis apibūdino jis padėti. E, padėtį Rusijoje kaip paslaptis suviniotai enigma. Ar yra sprendimas šitai, mystai šitai paslapčiai? Reikia žiūrėti, į kokie yra Rusijos nacionaliniai interesai. Aišku, sunkumas su Brexitu, tai yra e, neįmanoma įsivaizduoti jokių nacionalinių interesų, na tik tai galbūt tai, kad e, žuvis yra šlape, bet e, čia jokaujama labai tinkamai, sako, kad mafija jums teikia pasiūlymą ir negali atsisakyti, o breksitas teikia pasiūlymą, kurio negali suprasti. Tai reiškia, kad ką mes žiūrim, kai, kai apsvarstam mm, breksitą, matome chimerą. Chimera yra du dalykai, tai yra ir hybridas, kurio kūnas yra e, išnykęs Mesopotamijos liūtas plus e, gyvatė ir dar ožys. Na, tai nėra toks mielas gyvūnėlis, sakyčiau. Tai taip pat ats, a, a, e, vaizduoja fantaziją. Tai ir yra breksitas. Fantazijose nėra intelektinio nuseklumo, kuris siejamas su faktais, o mes turim kalbėti apie faktus, kaip verslas, kaip turizmo verslas, o faktų nėra šitoje situacijoje. Tai jeigu, e, ką galiu pasakyti, ką mes turim padaryti, ką sakyti, iš tikrųjų dėl švelnaus ar kieto breksito, neturim nieko, negaliu nieko pasakyti, bent jau šiuo metu. Tai tiesiog kova su tuo Tahimyra. Na, didžiausia turizmo pridėtinė vertė, paliksiu Jums galimybę pamastyti, didžiausia turizmo pridėtinė vertė yra pardavimas. Pardavimas tai yra parduoti e, bilietą, kuris vertas tiek, kiek, kiek, kiek popieriaus gabalėlis, tai yra 15-20 e, svarų. Toliau e, viešbučio rezervacija, vėlgi už ją reikia mokėti, o didžiausias pavojus yra PVM e, sustarimų sulaužimas tarp šalių. Dabar, e, e na, kad neįmanoma, jeigu nebu, PVM neveiks Europoje, tai neįmanoma bus veikti, ne, neįmanoma bus dirbti Europoje. Toliau, antras dalykas, svarbus komponentas turizme yra žmonės, e, kurie dirba. Tai e, jie bijasi to e, kietojo breksito. Bus katastrofiškos pasiekmes tik tiems, kurie dirba turizmo srityje Junktinėje karalystėje ir Europoje. Na, 70-80 e, procentų darbuotojų, e, kurie dirba internete, internetu, yra ne ES darbuotojai. Ir žmonės tiesiog siunčia E, žmonės į Europą, bet jie nėra piliečiai, pavyzdžiui, Amerikos turizmo darbuotojai, tai jie, jie dirba. Kaip visą tai pakeisti? Ar Brexitas paveiks verslą? Na, netikrumas kenkia verslui ir mes jau dabar matome, e, jungtinėje karalystėje mažėja prašymų, mažėja paraiškų, mažėja investicijų. toliau e, reguliavimo reglamentavimo pokyčiai. Čia yra sudėtingiau ir įdomiau. Visi supranta, kad yra Tai didžiulis poveikis suderinimui. Visos pramonės šakos Europos Sąjungoje nenori atskirų e, reglame, reglamentų, niekam nenori, nereikia dviejų e, taisyklių, dvigubų taisyklių. Na ir ar bus suskaldytas tas tai susi, suderinimas, harmonizavimas ir tuomet bendrovės, kurios yra įsisteigiusios ES, galbūt e, Briuselėje, gal kur kitur Europoje, yra didžiulės laisvės, kurios yra svarbios turizmo verslui žmonės gali e, vykti ten, kur, kur, kur nori, kur reikia. Mes, kurie suprantame, kad ES yra dinamiška reformų jėga, kuri gali sukurti geresnį verslo aplinką, atikivaizdu, kad yra daug sričių reformams, kur reformos yra būtinai reikalingos Europos Sąjungoje. Kelionių paketų direktyva, tai yra vienas dalykas, kuris įsigalios po poros mėnesių, jau yra pasenęs siekia reformuoti e, kelion, kelion, kelionės, kelionių e, tikslą, bet tai pasikeitė. Ir tai pasikeitė per keliolika metų tuo met, kai buvo rengiama direktyva. Tai reikia iš karto pradėti naują reformą. Diskusijos turi prasidėti dabar. Koks bus naujas kelionių direktyvos paketas? Ar Junktinė karalystė e, bus paveikta kaip viena didžiausių rinkų Europoje? Kaip, Europa, kaip Junktinė karalystė dalyvaus? Toliau, ar bus paveiktas augimas? Taip, Na, reikia parduoti Europą. Tai yra turizmo kryptis. Tai vieni didžiausias mm, projektas, ką mes geriausia turim, tai yra mm, paketas Paryžius-Londonas. Nes yra paslaugų e, verslas Paryžiuje ir Londone. Aišku, tai papildys administracinę naštą Londone ir, ir Paryžiuje, bet e, tai e, sumažins Europos patrauklumą ir konkurencingumą. Ką norėčiau pasakyti dėrybininkams? Kaip ir visos, kaip ir įsiversnininkai, verslo asociacijos, mes norim, kad išliktų dabartinė padėtis, kaip įmanoma ilgiau, ką mes norim matyti. Kai dėl dėrybininkų du žmonės e, vargsta, bet ką reikia, reikia vilties, kad bus Dievas iš mašinos, ar bus tas neaiškus Dievas iš mašinos, gali tai būti nacionaliniai interesai, kaip ten bebūtų. Dėkui. Thank you so much, uh, Tom. And, uh... Labai ačiū, Tom. Tobulas, septynės minutės. Labai įdomu, labai ačiū Jums. O kitas kalbėtojas yra Mark Tancer, APTA e, Travel Association. Prašome, Markai, žodis jums irgi panašiai septynės minutės. Labai diena, ačiū visiems už kvietimą kalbėti šiandien. Tiems, kurie nežino, APTA yra pati didžiausia Junktinės karalystės e, kelionių asociacija, turizmo asociacija ir e, generuojam apie 40 milijonų eurų. Mes rengiam keliones, pramoginės keliones, siunčiame Britus į atostogauti ir ypač į Europą. Kai buvo paskaptas referendumas, tai mes labai e, stengiamės nesakyti, kaip balsuoti, bet norėjom paaiškinti, ką reikš išstojimas iš Europos Sąjungos e, kelionių verslui ir turistams kad, kaip tai paveiks. Ir dabar manoma, kad mes, mums patinka esamas status quo, mes norime, kad tos nuostatos, kuris dabar galioja, leidžia turizmui aukti tiek mūsų šalyse, tiek turizmo e, kryptise. Ir mes tiesiog nenorė, nenorėjome, e, kad e, reikėtų keisti kažkokius reglamentus, nes dabar yra užkariautas vartotojų pasitikėjimas. Tai mes atlikome analizę, aišku, tik dėl ES ir dėl septynių didžiausių rinkų Europos turizmai. Matote skaičius 50 milijonai kelionių ir į 37 e, milijonai eurų e, gautų pajamų, 18 tūkstančių darbo vietų, 4 e, tūkstančiai verslo įmonių. Mes tai vadinama septyni didžia, sunshine didžiausios ekonomikos. Taigi, ar tai didžia, labai didelė ekonominė veikla, ar tai tiek svarbu Europos Sąjungai, tiek turizmo kryptims, kur mm, vyksta mūsų keliautojai. Kitas, koks yra mūsų mm, sėkmės pagrindas, ką norime išlaikyti dėrybose. Pirmiausia yra aviacija. E, daugiausia žmonių vyksta į ES lėktuvais tai ypač naudinga atviro dangaus susitarimams. Mm. Anksčiau žmonės negalėdavo vykti į, to, į kai kurias vietas, nes būdavo per, draug, per brangu, bet e, dabar turim tokią galimybę ir norim, kad jį išliktų. Taigi tai yra naudinga e, visoms pusėms ir es, ir jungtiniai karalystiai yra e, darbuotojų judumas, tiek versto e, įmonės, tiek e, atskiri darbuotojai vykstantis versto reikalais. Norėtume irgi, kad tai išliktų, nes tai siejasi su vieninga rinka, kuri, yra, kuri buvo labai svarbi referendume pirmiausia, ir kitos sritis svarbios turizmo pramoniai panašiai ir laisvas judėjimas per sienas. Mes turim tokias pačias infrastruktūras, kaip ir krovinių gabenime, ir siunčiame žmonės per, jie kirta sienas be, be jokių vėlavimų, tai yra tikrai mūtų, įmo, mūtų sąjungos nauda. Norime, kad tai nepaveiktų e, turizmo pramonės, nes laukimas prie sienos bus nenaudingas. E, yra pasiektas vartotojų pasitikėjimas, mm, tai apie tai kalba ir kelionių direktyva, bet yra ir tarpusavio susitarimai, pavyzdžiui, e, Europos kortelė, e, sveikatos draudimas, tai tikrai buvo labai naudinga, norime, kad tai išliktų kad nebūtų taikomas tarptinklinio judėjimo mokestis. Tai yra klausimai, kurie labai svarbus, kad turizmas išliktų, ką norėtume išlaikyti, norim išlaikyti tai, ką minėjau, ir norime išvengti mm, to kietojo breksito, jeigu tokį turėtume, be jokio susidarimo dėl aviacijos, tai būtų neįmanoma, mm, tikrai būtų katastrofa. Norime išvengti ir e, kažkokių kliučių, kur yra netikrumas e, ir e, iki kitų metų kovo mėnesio arba 20 metų gruodžio mėnesį, kai nebus aišku, kokia bus padėtis. Mūsų strategija apta ir mm, atlikti analizę, dirbti kartu su e, vyriausybė Vestministerija, Knie karalystėje, kad Brikstas būtų pagristas e, ekonomiškai ir kad mes norime dirbti dvišaliai su tomis, tomis e, valstybėmis, kurios yra pagrindinės turizmo kryptis. Buvo parašyta, pasiekta apie šimtą susidarimų, ekonominė prasme tai yra gerai. E, Būtų gerai, kad jie išliktų, bet e, aišku, ekonomika ne visuomet e, eina greta su, su, su politika. Taigi bus tikrai daug susierzinimo, yra daug kalbama apie tai, kaip turėtų atrodyti susitarimai ateityje, bet gerai yra tai, kad mūsų ministras pirmininkas pradėjo uh, uh, rodyti, kad uh, kai kurios raudonosios linijos nėra tokios kietos ir jie teigia, kad turėtų likti asocijuotoji narystė e, ir taip pat reikia išlaikyti aviacijos e, susitarimus ir reikės, aišku, ir, e, ir teismo jurisdikcija teigia, kad mes negalime atsikirsti tiesiog nuo, vis, nuo visos sistemos. Na, gerai, kad uh, vyriausybė mus remia ir jungtinė karalystė. Na, supranta, kad mes ten galim turėti viską, mes ten galim turėti mm, visos prieigos e, ir kur mes norime būti. Mes Norime likti su ES kaip partneriai ir mes norim dėrėti su Junktinės karalystės gyventojais. Taigi norime, kad būtų daroma pažanga ir e, Junktinės karalystės noras e, yra toks, kad negalim e, laimėti visko, bet reikia žiūrėti į tuos skaičius iš abiejų pusių ir užtikrinti, kad būtų turizmas tarp ES ir Junktinės karalystės. Esu pasirengęs dirbti. Ačiū. Thank you so much, Mark. Uh, and the next speaker. Ačiū, Markai. Kitas kalbėtos yra Gustavo Martinė iš Ispanijos, iš Valencijos. E, jis kalbės Nextur organizacijos vardu. Mes puikiai žinoma, kas yra Nextur e, kokį vaidmenį vaidina, būtent dėl to jūs pakvietėme čia į Europos parlamentą. Žodis jums, Gustavai. Labai ačiū Aš ispaniškai kalbėsiu. Nežinau, ar būsiu toks tikslus, kalbant apie laiką, kaip anksčiau pasisakiusiai, ar sutilpsiu į tas minutės. Pabandysiu. Na, aš norėčiau pasakyti, kad dirbu e, Valencijos regionui e, su Nextdoor ir e, Nextur. Labai sunku įvertinti breksitą, tačiau mes pripažįstame, kad daugelis e, regionams rūpimų klausimų yra įtraukti į pirmąją fazę dėrybose. Taigi tas komentaras, kad daugelis regionų ES e, preliminarų prie sutartį E, pripažino gera yra teisingas. Tokios temos yra nagrinėjimas kaip e, piliečių teisės, e, koordina, socialinės sistemos koordinavimas ir kitos. Ir kaip pasakyta pranešime, buvo suderinta visi punktai regionų komitete daugelis nacionalinių di e, delegacijų dirbo su tais dokumentais, kuriuos turi ir jiems labai rūpi, kaip pasisuks dėrybos dėl Euro, Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES. Buvo paskelbta analizė ir buvo taip pat e, E, paskelbta apie tai, kad susikūrė grupė skirta Brexitui. Dvide, toje grupėje dalyvauja 20 regionų ir jos tikslas yra palengvinti regi, e, di, dialogą, kadangi Brexitas daugiau ar mažiau paveiks neigiamai visus. Todėl reikia, padirb, e, todėl reikia dirbti taip, kad tas poveikis regioninėme lygmenyje kaip galima labiau sumažėtų. Regionai turi kaip galima geriau prisitaikyti prie būsimų pokyčių. Yra ir tarp regioniniai tinklai, kurie dirba europinių lygių ir tie tinklai taip pat dirba e, irgi stengdamiesi sumažinti breksito poveikį. E, čia yra e, ir inovacijos pasitelkiamos e, e, ir įvairios organizacijos, e, kad visi dirbtų ranka rankon. Taigi mūsų pagrindinė mintis yra ta, kad mes turime būti kaip galima skaidresni. Next Tour yra labai specifinė turizmo organizacija, mes siekime skatinti tvarų turizmą ir apimti regioninę valdžią, kurti įvairias turizmo kryptis. Tai yra toks tinklas, kuriam jau yra dešimt metų, kuris buvo sukurtas tam, kad regionai galėtų bendradarbiauti bei keistis gerą praktiką. Next Tour organizacijos narių Junktinėje karalystėje yra net trys. Iš Ispanijos regionų perspektyvos žiūrint, taip pat yra sukurtas toks dokumentas, e, kuris įvertina breksito poveikį bei kai kurias teises, kurias turėsime neišvengiamai prarasti Iš vienos ir kitos e, pusės tiek Britai, tiek ES regionai e, žiūri, kaip e, pagerinti darbuotojų teises, įmonių teises ir kaip keisti priekybinius santykius, nes um, ekonominės perspektyvos po breksito tikrai atrodo pakankamai niūriai ir um, liūdina visus. Žinoma, breksitas paveikia ir e, nekilnojamo turto rinką, nors ir ži nežinome, kaip pasibaigs breksito dėrybos, ar tai bus minkštas ar kietas breksitas, vis tik tais ateis tas momentas, kada turėsime viską išgyventi ir be jokios abejonės didžiulį poveikį patirs nekilnojamo turto rinka. Valencijos regione, pavyzdžiui, tai jau yra jaučiama ir labai svarbu tą pažymėti, kadangi mūsųse yra labai nemažai nekilnojamo turto nupirkto Britų, jie pirkdavo, nuomodavo tam tikrais metų laikotarpiais, paskui patys atvažiuodavo atostogauti. Britų turinčių nekilnojamo turto Ispanijoje yra labai daug. E, taigi reikėtų pasižiūrėti, kaip šis ekonominis faktorius paveiks e, po, e, pasireikš po Brexito. Dabar dėl turizmo mes matome, kad kalbant apie e, jungtinę karalystę, jau viršiau 7 minutės, yra, e, tai yra tokia šalis, kuri yra labai svarbi turizmui, e, nes dabar jie turės rinktis kažkokias kryptis, kurios bus jau nebe Europos Sąjungoje. E, o jeigu vyks į Europos Sąjungą, tai susidurs su tokiomis kliūtimis, su kuriomis Britanijai būnant Europos Sąjungos narė nesusidurdavo. Turistų, turistinės įmonės, visos, visa jų veikla e, praranda labai nemažai vertės. Tikimės, kad tai bus tik laikinas poveikis, nors žinome, kad tas poveikis palies ir ilgalaikį laikotarpį. Štai čia matome tokį pavyzdį, kas vyksta nekilnojamo tur, turto rinkoje. Nuo spalio mėnesio nekilnojamo turto pirkimas sulėtėjo. Jeigu lyginsime 2016 metų pirmą ir antrą pusmetį, tai vėlgi pamatysime, kad net 31 procento skirtumas į neigiamą pusę atsirado. E, taip pat yra didžiulis klausimas, E, kaip breksitas paveiks e, oro uostuose vykdomų skrydžių dažnį. Ir matome, kad augimas 2016 ir 2017 metus lyginant taip pat yra gerokai sumažėjęs šioje srityje. Dabar norėčiau paražodžių tarti apie Andalūziją. Pavyzdžiui, Andalūzijos vyriausybė vertina, kad maždaug vienu procentų e, BVP kris dėl breksito ir taip pat Andalūzijoje labai aštriai iškris, iškils Gibraltaro klausimas. Tai taip pat turės būti dėrybų klausimas ir tas klausimas labai aštrus. Flanderso regionas. Į šį regioną labai daug atvažiuodavo turistų iš Didžiosios Britanijos. Dabar turistų srautas sumažėjo 1,4 e, procentais. kągi daryti. Ko gero reikėtų negalvoti nei apie kietą, nei apie minkštą breksitą, reikėtų pagalvoti apie tokį breksitą, kuris kaip galima mažiau neigiamai paliestų piliečius, reikėtų pagalvoti, kaip būtų galima įgyventinti citizen friendly breksitą. daugelis regi, dėrybų turės vykti regioniniu lygiu, tai yra neišvengiama, neišvengiama, taip pat reikėtų pagalvoti apie tam tikras priemonės, kurios sumažintų neigiamą breksito poveikį. Aišku, kad į tai turėsime įtraukti E, į breksito dėrybas turėsime įtraukti tą klausimą ir kaip tą poveikį sumažinti regioniniu e, mastu. Žinoma, e, atlyginimo klausimas, kliūčių klausimas, nes tos kliūtis atsiras po breksito įvairios ir žmonėms sunkiau bus keliauti ir priekybinių kliūčių atsiras įvairiausių, žmonėms bus sunkiau ir keliauti, ir prekiauti. Dėkoju. Išklausime kolegą iš Valencijos, keliausime į Škotiją. Žodis ponui Malcolm Ruhat. E, jis atstovauja turizmo organizaciją Visit Scotland. Aplankykite Škotiją. Uh, uh, Na, aš esu Visit Scotland uh, vadovas ir e, nacionalinės turizmo vadybos darbuotojas. Mes rengiame kultūros, sporto, versto renginius, e, teikime, inform, teikime informaciją, užsi, užsimam jos kokybę. Ir turizmas yra ženkli škotijos ūkio dalis. E, tai yra vienas iš škotijos augančių sektorių. Kai dėl darbo vietų kūrimo, tai mes pas mus sukūrėme daugiausia darbo vietų, skatiname ekonomikos augimą nuo 2008 ir 2014 metų, turizmo, turizmo pridėtinė vertė išaugo Škotijoje 42 procentais, užimtumas 15 e, metais padidėjo 11 procentų ir 2017 tūkstančiai žmonių, tai yra didelė užimtumo dalis, didelė darbo vietų dalis. E, tuomet, prasidė, tuomet pradėjome didinti peržiūrą. Ir 16 met, metais e, Škotija aplankė apie 14 milijonų turistų, tai buvo didžiulė, taip pat paliko daug pinigų, 4 milijonus eurų. Ir tai buvo milijonai e, dienų praleistų Škotijoje, tai vėlgi generavo 9 milijonus e, svarų. E, turizmo turizmo e, dalis Škotijos ekonomikoje taip pat išaugo 11 procentų. Taigi mes matome, kad Škotijoje yra didesnis turizmas ir sveikatos turizmas negu kitur jungtiniai karalystiai, o Brexitas turės neigiamą poveikį tai tikrai pakenks visai škoties ekonomikai. Europos Sąjunga ir turistai iš Europos Sąjungos yra mums nepaprastai svarbus. 54 procentai visų tarptautinių apsilankimų Škotijoje yra es piliečių vizitai. Tai e, iš e, iš, iš, nuo 15 iki 16 metų tikrai išaugo e, keliais procentais ir tai yra 1,4 milijonų e, kelionių per metus Europos piliečiai. Jie praleidžia apie 70 milijonų, išleidžia 70 milijonų svarų. Daugiau kaip pusė e, į lankytojų iš Škotijoje, yra iš e, Prancūzijos, e, Ispanijos ir Niderlandų. Dauguma kelionių rodo, kad jis smarkiai išaugo nuo 40-50 procentų. Turistai iš Europos Sąjungos turi didžiulį poveikį ir taip pat sveikatos turizmui. Mes kaip Škotijos organizacija norime keistis gerosiamis praktikomis su kolegomis iš Europos, kaip, pavyzdžiui, socialinis turizmas, prieinamas turizmas, renginių kokybė, duomenimis pagristos, rinka pagristos, pagristos praktikos. Mes e, esame organizacijų grupė ir tikiuosi, kad niekas nepasikeis. Per pastarosius keturis metus mes e, sukūrėme strateginės partnerystės Europoje, mums jos yra naudingos, e, veiksmingos ir mes norėtume jas išlaikyti. Brexito sprendimas pats savaime iškelia svarbų klausimą e, turizmo, ekonomikos turizmo verslo ateities klausimas. Ir m, mm, anksčiau kalbėjusieji pateikė daug pavyzdžių, aš nekartosiu, ką jie sakė. Tik noriu pasakyti, kad m, e, Ar Škotijos turizmo pramonė rodo, kad 75 procentai verslo įmonių teigia, kad kaš, kainos kaštai iškils, padidės dėl referendumo ir verslo įmonės mano, kad pakis svaro vertė ir tai pakeis ir žimtumą, kadangi e, išvyksta asmenys, kurie yra es piliečiai, bet gyvena ir dirba Škotijoje. Turizmo, turizmas yra labai svarbi dalis ir ūkiui, ir visuomeniai Škotijoje. Ir po 16 metų breksito balsavimo, kai svaro vertės sumažėjo, mes matome, kas vyko, bet mes negalime kurti ilgalaikių strategijų, nes yra labai daug pastatyta ant kortos. Škotijos reputacija po Brexito irgi pasikeitė, na, nebuvo didelio neigiamo poveikio, mes nepastebėjome. Ir iš Škotiją ir toliau atvyksta turistai iš ES, tai rodo, kad daug dirbama ES siekiant užtikrinti, kad e, turistai iš lankytojai iš ES tikrai bus įdėkai priimti, nes e, vėlgi m, turim pažadų iš Europos Sąjungos, bet mes negalim vien jais e, kliautis. Reikia užtikrinti, kad e, lankytojai iš Europos Sąjungos turistai galės patekti į Škotiją ir papildomi barjerai, papildomas kliūtis, kaip vizos ar, ar panašus dalykai, jų reikia išvengti. Toliau, e, darbo jėgos judėjimas iš Europos Sąjungos irgi yra paliestas. Tai yra um, labai um, didelis rūpestis Škotijos turizmo pramoniai. Uh, nes nėra pakankamai darbuotojų, kurie užtikrins turizmo pramonės saugimą Škotijoje, kad reikia užtikrinti darbo jėgos didėjimą. Britanijos turizmo mm, asociacija Škotijoje teigia, kad yra 46 tūkstančiai e, žmonių e, dirba e, yra įdarbinti e, viešbučiuose iš Europos Sąjungos ir apie 65 tūkstančiai e, asmenų dirba maitinimo sektoriuje. Didelė dalis darbo jėgos turizmo pramonėje e, yra darbuotojai iš Europos Sąjungos arba kiti darbuotojai imigrantai ir 19 tūkstančių ES piliečių, kurie gyvena Škotijoje, tai yra 4,1 procento visų gyventojų. Mm, netgi ten, kur dirba mano organizacija, mes darbiname žmonės iš 23 skirtingų šalių, kiekvienas iš jų neša savo įgūdžius ir naudą škotijos turizmui. Taigi visiškai aišku, kad potencialus poveikis, jeigu prarasim es darbuotojus, bus didžiulis. Ir mes bijome, kad daug suinteresuotų šalių nori, kad darbuotojai liktų dirbti e, Europos e, Škotijoje ir kad tai būtų atsižvelgta dėrybose tarp e, Junginės karalystės ir Europos Sąjungos. Taigi apibendrinant, koks be būtų breksito poveikis, Lizzie Scotland dirbs toliau e, partnerystėje ir priims e, turistus ir lankytojus iš Europos Sąjungoje. Manau, kad mes parodėme savo sugebėjime dirbti ir atsiliepti į į, į vis, įvairius įvykius pasaulyje, kaip pavyzdžiui e, vulkanų e, pelenų debesis ir krizės, finansinės krizės. Mes tikimės, kad išlaikysim partnerystę su kolegomis iš Europos Sąjungoje ir vystos turizmo kryptis susiduria su tomis, tais pačiais iššūkiais ir um, e, skaitminės technologijos poreikis užtikrinti kad mes išliksime e, konkurencingi ir tvarus ir apriepiantis. Mes vertiname Europos partnerius, mes tikimės, kad juos įveiksime ir esam pasirenkę keistis gerąją praktiką, kad mes visi Europoje galėtume e, e, dirbti sėkmingai mūsų pramonėje ir atsiliepti poreikius. Ačiū. And, um, that... Dėkoju ponui Rohet. Manau, kad galėsime dirbti kartu ir toliau po breksito. Manau, kad aplankyti Škotiją, kur yra viena iš Europos turizmo aktyviausių veikėjų, tikrai bus ir toliau aktualu. Taigi dirbsim kartu ir po breksito. Kitas kalbėtojas yra ponas Nigel Morgan. Jis yra verslo departamento vadovas vadybos mokyklos Vencijos universitete. Žodis jums, prašau. Dėkoju. Dėkoju, man džiugu, kad pakvietėte kalbėti šiandien. Na, vienas iš e, geriausių privalumų yra tai, kad yra daug panašumų tarp to, ką aš sakysiu ir e, anksčiau kalbėjusiųjų. Na, norėčiau pereiti prie kitos skaidrės ir norėčiau pabrėžti, ką sakė e, kolegos. Tai yra tai, kad e, Europos turizmo pramonė e, yra ta, kuri užtikrina ekonominį aprepti ir tvarų augimą pramonės yra glaudžiai susijusios. Aš nekalbėsiu apie statistiką, nesileisiu į detalės, kadangi jau daug ką išgirdom šiandien, tai yra kaip viena nuo kitos priklauso turizmo pramonės. Tik noriu pasakyti porą esminių dalykų. Vienas yra tai, kad 80, e, 80 e, e, Junktinės karalystės rinkų yra europinės rinkos. Toliau jeigu pažiūrėsime, kur keliauja Junktinės karalystės piliečiai, piliečiai išgirs, išgirdome jau skaičius. Mes pasiekėme tokį etapą, kur šalis kaip Ispanija, Graikija ir Kipras e, reiškia nugastavimą dėl sumažėjusių e, Junktinės karalystės turistų E, skaičių. Žinoma, viena iš svarbiausių priežasčių e, tokio priklausomybės yra vieninga rinka. Noriu pritarti anksčiau kalbėjusiems, tą, ką jie pasakė. E, Europos turizmo pramonė yra glaudžiai susijusi su ES pramonė. Ir ji yra labai svarbi, galbūt svarbesnė negu žemės ūkio arba automobilių pramonė. O vienas iš iššūkių, kurį patiriame galbūt Velso kontekste ir Jukinės karalystės kontekste yra tai, kad labai svarbus yra turizmas ir e, lankytojo ekonomika Junkiniai karalystiai ir jos ekonomikai. Junktinės karalystė turizmo pramonė kol kas veikia puikiai. Pritariu tam, kas sakė Malkom. Būtina, kad mes nekrystume ateities, remdamiesi trumpalaikiais faktoriais. Dabar yra e, tam tikras nuvertėjimas, bet svarbu, kad ir po Brexito turizmo pramonė išliktų norm, išliktų savo lygių ir kad žmonės galėtų keliauti ir pasinaudoti tą naudą, su kuris yra susijusi su kelionėmis. Na, tai mano mylimiausia skaidrė visam pristatymė. Aš suprantu breksitą kaip aisbergą, kaip lietkalnį, matome, koks yra poveikis. Bijau, kad breksito pasiekmes yra nenumatomos ir galbūt dabar net nematomos daugeliui suinteresuotų šalių. Matau, kad galime nurodyti, kokie yra pagrindiniai iššūkiai. Jie yra susijęs su to, kad reikia išlaikyti dabartinį status quo. Kaip mes reaguosime potencialius pokyčius ir tarpusavės susitarimus tarp valstybių narių, kaip e, veiksim tokius klausimus, kurie yra susiję su e, potencialiu APD, kaip e, kaip kokios bus kainos, kokie bus kaštai lankytojams. Na ir pagrindiniai didžiausiai iššūkiai Aš mm, esu mm, mokslo darbuotojas, aš neatstovauju turizmo pramonės kaip tokios, bet žvelgiant į atliktus tyrimus, kol kas vaizdas yra labai sudėtingas. Kai kurios suinteresuotos šalis, kaip matote, mano, kad Brexitas jau turi neigiamą poveikį Junktinės karalystės reputacijai. Tai remiasi e, tyrimais ir e, Londono kelionių rinkos e, dalyvių apklausomis, bet iš kitos pusės matome, kad tarp potencialių turistų arba lankytojų nebūtinai taip yra. Manau, priklauso nuo to, ko klausėte ir kur yra atliekamas tyrimas. Jeigu apklausime ne ES gyventojus, atrodo, kad Junktinė karalystė išlieka patrauklę kryptimi, bet mes nežinome, kiek e, tai paveikė e, valiutų kursai. Manau, yra visa eilė sričių, e, kuriuom turim skirti didžiulį dėmesį. Jau yra tai, kad jungtinės karalystės turistai sumoka daugiau už atostogas Europoje, kaip, e, kaip išlaikysim transporto ryšius, kaip, ką darysime aviacijos sektoriuje. Na, noriu labai aiškiai pabrėžti, kad būtų katastrofa, jeigu nebūtų e, pasiektas susitarimo aviacijos sektoriuje. Ir e, reikia laikytis PPO taisyklių, ką darysim su vartotojų teisėmis. Labai svarbu, kad išlaikytume e, jas galiojančias ir uh, kaip buvo pasakyta, man patiko frazė piliečiams draugiškas Brexit. Be to, klausimas, kaip mes ištiksim konkurencingi, kaip viena iš Europos turizmo krypčių, kur kaip yra vienas iš paketų mm, aplankant, e, turistams aplankant kelias Europos Sąjungos šalis. Su mobilumu susiję iššūkiai žmonės, kurie dirba turizmo srityje. ES piliečiai dirba turizmo sektoriuje Junktinėje karalystėje. Sunku nustatyti aišku skaičių e, vienais vertinimais. ES e piliečių skaičius padidėjo 23 procentais e, laikotarpiu nuo 11 iki 16 metų. Bet tai aišku sukelia atitinkamų problemų, jeigu mes negalėsim garantuoti, kad šitie asmenys galėtų toliau dirbti. Kiti svarbus iššūkiai yra susijęs su finansavimu. Šiuo metu e, vėl su perspektyva, šnekant, e, Velsas gauna didelės sumas iš ES fondų ką darysim su rinkos iššūkiais ir produktų vystimo iššūkiais, kuriuos iki šiol finansavo Europos Sąjunga ir kas bus ateityje, kai vietos mm, valdžia rodo, kad turizmo, e, teigia, kad turizmo e, biudžetas yra su, labai susiskaldęs, fragmentuotas, tai jau dabar yra iššūkis. Na, Velsas yra labai svarbus klausimas Brexito dėrybose. Velsas kaip tarptautinės turizmo krypties statusas išaugo, bet reikėtų žinoti, kad tas augimas yra susijęs su tarptautinė rinka. Yra 10 procentų e, lankytojų yra iš e, Europos Sąjungos ir jie e, visų, išleidžia 20 procentų visų verse gaunamų pajamų. Na, ko mums reikia iš breksito dėrybų? Reikia nekietojo breksito, mums reikia tokio breksito, kuris būtų veiksmingas ir kad jis užtikrintų klestinti europinį turizmo sektorių, uh, kad versto ir pramogų mm, kelionių mm, kelionės turėtų būti mm, naudingos visiems ir kad dabartinė padėtis būtų išlaikyta. Ačiū. Ačiū panui Morganui. O dabar neliko daug laiko, bet norėčiau pradėti diskusijas ir kreipiuosi į kolegas, kas norėtų kalbėti. Pirmiausia, Izabel Demonte. Grazie collega, grazie innanzitutto anche ai relatori per questo. Ačiū, brangus kolegos, ačiū už eh, pranešimus pranešėjams, ačiū Žuanui už tai, kad pristatė mūsų iniciatyvą turizmo srityje. Aš norėčiau įsigilinti į klausimo esmę. Visai neatsitiktinai mes vadinamės turizmo ir transporto komitetu, kadangi šios rytys yra glaudžiai susijusios turizmas turi galimybių, e, e, taip pat turime kalbėti ir apie aviaciją. Pažymėtina, kad 2050-aisiais e, bus įgyvendinta tam tikra direktyva susijusi su keliaiviais ir reikia visais būdais gerinti turizmo padėtį. Mes žinome, kad e, turizmo įmonės taip pat keis savo būstinės, tai aišku įtakos turizmą, o turizmą taip pat įtakos ir tai, kad e, ne, nebrangios aviakompanijos didina kainas. Aš norėčiau paklausti jūsų, ar žinote, kiek tos kainos išaugo? Ar turite duomenų? Yra ir teigiamų aspektų, pavyzdžiui, Londonas yra labai įdomi turizmo kryptis, per metus sulaukianti per 20 milijonų gyventojų. Ir žinoma, kad gyventojų perkamosios galios augimas skatins turizmą į Didžiąją Britaniją. Iš Europos turizmas į Jungtinę karalystę turėtų aukti. Dabar dėl judėjimo laisvės. Aš sutinku, kad atgal grįžti negalime, kalbant apie vizas, pasus, eilės oro uostuose. Taigi reikia ekonomiškai įvertinti šį reiškinį ir pasižiūrėti, kas iš to išeis. Taip pat buvo kalbama apie, turi, apie draudimo dalykus, apie m, mm, sveikatą, sveikatos įvairius aspektus. Aišku, visą tai taip pat reikės pridėti prie praktinių aspektų, kalbant apie draudimo direktyvą. Dar vienas dalykas. Žinau, kad daugeliu tai yra skausmingas klausimas. Gibraltaras. Daugeliu tai yra tabu. Tiek šiame komitete, tiek už jo ribų. Deja, nei vienoje rezoliucijoje, kurias, kurias esame prieėmę, apie Gibraltarą šnekama nebuvo. Man atrodo, kad tai yra didžiulė klaida, kadangi šiandieną taryboje būtent dėl Gibraltaro stringa daugelis klausimų ir tai tikrai nėra priimtina. Dėl vieningo dangaus Europoje, dėl keleivių teisės, dėl darbuotojų teisės, nes tūkstančiai darbuotojų turi vykti į Gibraltarą darbo klausimais. Ir aišku, kad jų teisės bus pažeidžiamos. Mes kaip parlamentarai, primenu, turėtumėm šiomis problemomis užsiimti. Šalia visų kritinių dalykų turime imtis ir šių problemų. Dėkoju. Ponas Taylor. Labai ačiū. Ačiū kalbėtojams už pristatymus. Turiu vieną klausimą iš esmės. Galbūt geriausia jį skirti panui Tanzarui Šaptą. Jūs kalbėjote labai trumpai, bet labai taip e, niūriai apie aviacijos pramonės sutrikimus, apie atviro dangaus susitarimą. Jūs, e, na, sakot, kad čia yra beprotystė, bet aš norėčiau, kad jūs plačiau paaiškintumėte, kur jūs e, matote, kaip matote dėrybas, kokias jūs galimybės matote, kad britų turistai ir es turistai į atvykstantis į Britaniją bus paveikti, kad juos paveiks mm, atviro dangaus susitarimo pažeidimai. Dėkui. Aš norėčiau, kad visi išsakytų klausimus ir nuomonės, o paskui aš jums suteiksiu žodį. Toliau panas Piper. Dėkoju. Aš kalbėsiu trumpai. Atrodo, kad mes visi gyvename rojuje. Kai matau, kas vyksta, atviro dangaus iniciatyva, darbuotojų, e, vartotojų pasitikėjimas, e, kelionės be vizų, e, roamingo atsisakymas. Labai gerai. Tai viskas labai gerai. Tai yra, e, tai yra puikia ekonomika, tai yra Europos Sąjunga. Aš norėčiau Jungtinės karalystės paklausti. Jūs sakote, kad norėtumėte pasimti viską, kas gerai iš Europos Sąjungos, o atsisakyti visko, kas gerai. Ehm, bet jūs, jūs esate atsakingi už viską, kas vyksta Europos Sąjungoje. Dėl turizmo aspektų aš netikiu, nes reikėtų skatinti Erasmusą, reikėtų daryti dar daug dalykų. O jūs dabar norite turizmo kad turizmo eilutė e, atsirastų biudžete. Tikrai nereikia svajoti. Žinoma, apie turizmą galvoti reikia, bet turizmas nėra Europos prioritetas. Dar norėčiau paprašyti visų pasisakiusių, kad jie kreiptųsi į Britanijos vyriausybę ir paprašytų sukurti artimą modelį atspindinti vidaus rinką. nes e, to reikia tiesiog, kad galima būtų geriau įtikinti dėrybininkus. Ačiū Žinderant. Um, and... Labai ačiū. Norėčiau patikoti visiems kalbėjusiems už labai įdomius, e, slegiančius pristatymus na, aišku, nėra netikėta, nes žinau, su kokiam problemam susidurisim, jeigu paliksim Europos Sąjungą. Mane ypač sudomino tai, kas yra daroma regionų komitete ir e, ši regionų grupė, su kuria kuri, kuri dirba su regionais, ji veikia, aš norėčiau šiek tiek daugiau apie ją išgirsti, gal ne šiandien, bet kada nors e, vėliau. Aš irgi esu iš Velso. Vienas iš dalykų, kuo didžiuojamės Velse, yra tai, kad žmonės labai šiltai priimama atvykusius. O girdėjau, kad Škotijoje nebus jokio poveikio turizmui ir žmonės ne, nebus atgrasomi nuo apsilankimo Škotijoje. Taigi aš norėčiau žinoti, kaip yra kitose jungtinės karalystės dalyse. Ar tai buvo Londonas, ar visa jungtinė karalystė, kur per pastaruosius metus padidėjo lankytojų skaičius. Na, aš manau, kad tai yra labiau susiję su galimybę žmonėms apsilankyti iki breksito. Nemanau, kad tai yra būsimos sėkmės rodiklis. Ir kai vyksta dėrybos dėl breksito, yra daug klausimų, kurių šiuo metu negalime sakyti. Bet labai gerai, kad surengėmte šitą sesiją. Toliau panas Varnerkūnas. Berner Kun. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems pasisakiusiems, nušvietusiems dabartinę situaciją. Turizmo kontinente bei mm, Britų salose. Labai greitai paremė Junktinė karalystė e, Baltijos valstybių, Lenkijos, valstybių, e, Lenkijos prisijungimą prie ES ir labai greitai susitraukė į savęs visus darbuotojus iš tų šalių. Vokietija laukė septynerius metus prieš suteikdama jiems judėjimo laisvę, tačiau dabar yra tokia situacija, kad ypatingai paslaugų srityse dirba daug žmonių iš šių šalių. Ir mes e, girdėjome, kad 200 tūkstančių Škotijoje, kai tam tikras skaičius um, Velse, ir man labai neramu dėl to, kas įvyks. Nes jeigu Britai bus atkirsti nuo ES, tai kas tada įvyks? nes tada bus pažeidžiamos žmonių teisės tiek Britų Europoje, tiek e, europiečių Didžiojoje Britanijoje, bet nežinome, kaip to pasiekti, kad nebūtų tos teisės pažeidinėjamos. Dėl vizų panaikinimo ir panašiai. Aišku, Britai nesidomėjo tokiais klausimais kaip šiandienas ir panašiai, bet, e, bet kokiu atveju turizmas vaidina labai svarbu vaidmenį, ypač ten, kur e, silpnai išvysti tik kai kurie aspektai. Daugiau čia galvoju apie izoliuotus regionus. Labai populiari karališkoji šeima. Mums ji atrodo tarsi būtų Europos šeima. Turizmui yra padedama daug, bet kaip tą galima būtų numatyti ateityje. Pavyzdžiui, prisiminkime UKIP bei kitus breksito atstovus, kurie kalbėjo apie 350 tūkstančių svarų, net nekalbant apie eurus, kurie kiekvieną savaitę sudegdavo Briuselėje. Tai kaip dabar viskas vyks ateityje? Man atrodo, kad situacija Britanijoje seksime labai iš arti, taip pat seksime, kaip seksis e, dėrybos. E, Žiūrėsime galbūt, kaip ten krypstama prie naujo referendumo, žodžiu, žiūrėsime, kaip viskas vykstosi. Dėkoju. Sako pirmininkas, jeigu daugiau pasisakyti niekas nenori, tuomet e, suteiksiu žodį prelegentams, kad atsakytų į iškeltus klausimus. Tomai. Na, aš norėčiau paantrinti, kad šios temos ir e, kai kurie klausimai buvo skirtos, skirti ponui Mark Tanzer, bet rodo, klausimai rodo, kad jie svarbus ir turintas bus ir Europai, ir Europos privačiajam sektoriui. Mes, mums tai rūpi, mes parengėme pozicijos dokumentą, mes tikrai e, susirūpinę dėl poveikio visai Europai, ne vien tik tai jungtiniai karalystiai. Dėkui. Uh, um... Ačiū porą klausimų, kurie buvo skirti man. Vienas dėl mm, aviacijos ir plačių paaiškinti pavojus, tas rizikas. Na, aš žinau, kad bus skrydžiai tarp Junginės karalystės ir Europos Sąjungos, bet kad tai vyktų, mes turim būti ASA dalis, tai yra Europos erdvės agentūros. Tai mm, reikia E, kad būtų narystė. Na, jungtinė karalystė sako, kad mes neturim kažkokios naujos versijos, bet mes turim e, tęsti tolesnį planą, bet čia dėl visko reikia tartis, vyksta dėrybos. Techninė prasme mes nebū, negalėtume neskrydžių vykdyti. Tai šitas klausimas yra e, skubus, kai dėl neutralumo Mes atlikdami analizę e, žiūrėjome ir kas vyksta žiniasklaidoje ir tai rodoma, rodo, kad turizmas yra didelė gyventojų gyvenimo dalis. Na, tikrovė yra tokia, kad jeigu sakysi žmonėms, kaip balsuoti, tai jie reaguos priešingai negu tam, ką sakai ir jeigu pateiks argumentus, kaip tai paveiks jūsų gyvenimą, tai jie patys išsispręs likti. Toliau, jeigu būtų kiti referendumai, tai verslo organizacijos ir verslas e, tokių e, klausimų, jeigu paremsim vieną ar kitą pusę, tai tikrai prarasti pusę savo klientų. O verslas, verslo asociacijos labai kritiškai žiūrėjo į, į, į Brexitą, bet mes tiesiog žiūrėjome iš verslo pusės, kas mums yra naudinga, kas ne. Yeah, gracias. Eh, yo quisiera referirme a dos preguntas específicas. Una es... Dėkui, aš norėčiau atsakyti į specifinius klausimus. Vienas e, buvo iškeltas ponios Demonte dėl Gibraltaro. Tai nėra tabų klausimas, yra speciali komisija sprendantį Gibraltaro dalykus. 3251 tūkstantis darbuotojų e, iš pasienio šalių Tai yra iš tiesų labai didžiulis klausimas, tačiau nemanau, kad tai yra tokia tema, kurią vengiama būtų nagrinėti, kai tik yra labai vieša. Ehm, apie Gibraltarą ir Brexitą aš manau, kad ta tema tikrai yra sprendžiama ir bus sprendžiama. Uh, dėl tarp regioninės grupės, kuris sprendžia breksito klausimas, jis susidarė prieš tris ar keturias savaitės. Kitaip tariant, labai neseniai nusistatė tris veiksmų kryptis - keistis informacija e, dėl breksito įmanomų pasiekmių. Antra kryptis taip pat labai svarbi - tai yra e, nustatyti tuos regionus, kuriuos labiausiai pariečia breksitas ir dirbti su tais regionais, siekiant išsiaiškinti, kaip sumažinti tą neigiamą poveikį. Ir trečia kryptis - vystyti su regionai, su kuriais yra bendradarbiaujama, tolimesnį bendradarbiavimą ir pasižiūrėti, koks jisai turi būti ateityje. Ši intergrupė yra vadovaujama pono Dekoster iš Prancūzijos. E, yra du vicepirmininkai, vienas iš Niderlandų, o kitas iš Airijos. Kitas posėdis vyks. E, atsiprašau, posėdžiai vyks e, maždaug 6-7 kartus per metus, o gal ir dažniau. Ačiū. Labai ačiū. Na, nedaug ką galiu pridurti, išskyrus tai, kad mes, kaip pramonė, žiūrim, koks bus poveikis, tai tikrai labai svarbu, kad mes sujungtum visus taškus. Iškeltume visus nežinomus dalykus ir suprastume, kad ir, ir gali būti nenumatytų pasiekmių. E, vienas iš pavyzdžių tai yra e, draudimas, sveikatos draudimas, automobilių draudimas ir bus poveiks visai tiekimo grandiniai. Taigi reikia identifikuoti šitos iššūkius ir dirbti su jais labai pragmatiškai. Ačiū. Nigel, dėkui, kai dėl kai kurių klausimų. Na, manau, kiek man žinoma, nėra atlikta didesnių tyrimų, koks bus poveikis e, biudžeto eilutėms, bet tai pabrėžia faktą, kad reikia daug daugiau informacijos ir tyrimų šitoj srity, nes tikrai trūksta ne vien tik tai aiškumo iš vyriausybės pusės, bet trūksta ir supratimo e, nėra tyrimų, koks bus e, breksito poveikis plačiaja prasme. Dėl e, poveikio e, apgyvendinimo ir maitinimo sektoriui, na, sunku atsakyti šitą klausimą. Mes neturim jokios informacijos, kai kurie tyrimai tai yra jokingi. Mm, manau, kad šiuo metu atrodo ne, nematom poveikio atvykimams į Jungtinę karalystę, nes kol kas Jungtinė karalystė atrodo besanti pagėdaujama, priimanti turizmo kryptis, bet čia reikėtų daugiau informacijos. Kai dėl Londono įdomus klausimas. Žinoma, iš Velso perspektyvos ir Malkomas turbūt pasakys tą patį iš Škotijos perspektyvos, yra didžiulis iššūkis regionams ir kitoms e, jungtinės karalystės dalims pritraukti turistus apskritai, ištraukti juos iš Londono, o e, Londono rinkos dalis auga. Nebūtinai manau, kad tai yra kažkas naujo. Tai vyko jau netrumpą laiką o kiek laiko tai dar tęsis, aš neturiu supratimą. Manau, išsiųščiau tokią žinę, reikia aiškumo, kokie yra darbiniai klausimai ir dėl to, ką kalbėjo ir kolegos, bet sakau, reikia informacijos, reikia konkrečių tyrimų, kokie yra pagrindiniai klausimai ir kokie yra pagrindiniai poveikiai. Dėkuoju, Nigel. Galiausiai norėčiau užduoti klausimą mums, e, kolegai Džermino. Na, norėčiau paprašyti, kad padarytume išvadas. Man nelabai patinka tokie komiteto posėdžiai, kur yra ilgos diskusijos ir nėra jokio paskes, jokios paskesnio apibendrinimo. Taigi pasiūlymas kreiptis į visus, atsižvelgti į prezentacijas, pasisakymus, į klausimus, kurie buvo užduoti ir būtų labai naudinga mūsų išvadas pasiūsti tiems, kurie priima sprendimus. Nes tai yra pagaliau, pagaliau transporto komitetas ir būtų naudinga e, apibendrinti tokias nuomonės ir norėčiau uh, kad e, mūsų nuomonė žinotų visi parlamento nariai, kad žinotų ir vyriausybės, Britanijos vyriausybė, ir pareigūnai čia Briuselyje. Ar būtų galima padaryti per ateinančias keletą dienų ar savaičių, nes e, buvo labai įdomių pastabų ir nuomonį išsakyta. Ačiū labai jums kolegoms, ačiū kalbėjusiems, tikrai tikiuosi buvo naudinga visiems mūsų. Galiausiai turiu baigti komiteto posėdį, tai taip ir padarysiu, posėdį baigiam ir iki kito karto. E, gegužės 14 dieną 15 valandą bus kitas posėdis. Ačiū.